Buon po- Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Saluto. Linkiu visiems geros popietės. Norėčiau pasveikinti mūsų garbės svečią, poną Jerry Brown, Kalifornijos gubernatorių. Jisai vakar dalyvavo aukšto lygio konferencijoje skirtoje energijos taupimui. Ta konferencija susilaukė labai didelio dėmesio vakar. Na, e, ir e, dabar jisai dalyvauja pirmininkų suėgoje, kuri atvira parlame, visiems parlamento nariams. Aš manau, kad e, mums iš tikrųjų labai įdomu būtų pasikeisti e, nuomonėmis su jungtinių valstijų atstovų. Jungtinės valstijos yra mūsų privilegijuota partnerė, labai svarbi mums e, valstybė. Jungtinės valstijos vaidina labai svarbu vaidmenį Po pono Brauno pasisakymo, kuris truks 8 minutės, pasisakys įvairių frakcijų atstovai, jie galės pateikti klausimų ir paskui ponas Braun atsakys į klausimus ir komentarus. E, gale jam bus skirta apie dvi minutės. Pone gubernatoriau, Europos parlamente posėdžių laikas yra griežtai reglamentuojamas, tad 8 minučių pasisakymo trukmė pagal parlamento standartus yra pakankamai e, ilga. Ilgas laikas, jeigu užtestumėt savo pasakymą iki 10 minučių, irgi mums nebūtų didelės e, problemos dėl to, tad dabar iš karto perdodu žodį jums. Dėkuoju už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje. Aš manau, kad diskusija bus vaisinga. Kodėl aš lankausi e, Europoje? Aš e, čia dalyvauju COP23 ir e, noriu diskutuoti apie veiksmus kovant su klimato kaita Kalifornija šioje srityje turbūt aktyviau veikia negu kitos jungtinių valstybių valstijos. Kalifornija susiduria su įvairiomis e, tartautinėmis grėsmėmis e, ir turi atremti tuos e, iššūkius. Tie iššūkiai iškyla ir valstybėms, ir regionams, ir žmonėms. Europos Sąjunga taip pat nemažai veikia aplinkosaugos e, srityje. E, Junktinės valstijos kol kas netaiko Paryžiaus e, susitarimo, tačiau manau, kad ateityje vis dėlto prisijungs prie šito susitarimo. Supra nacionalinės struktūros dabar ima reikalus į savo rankas ir apie 190 valstybių, o tai yra maždaug Tai sudaro maždaug trečdalį viso pasaulio BVP ir virš milijardo gyventojų. Tad šita valstybių grupė yra labai galinga ir jos e, įsipareigojimai yra labai svarbus. Aišku, pasauliniu mastu žiūrint, finansinės institucijos galbūt nėra pakankamai stiprios, e, brandoliniai Brandolinis sektorius taip pat nėra pakankamai saugus, klimato kaita taip pat yra vienas iš rimtų iššūkių. E, būtent e, šitos temos diskusijoms aš ir atvykau į e, Europą. Aišku, mes Kalifornijoje taip pat įmamės įvairių veiksmų, bandome daryti pažangą aplinkos saugos srityje, mažiname CO2 išmetalus, Kalifornija, Kalifornijoje tos tie išmetalai vidutiniškai sudaro 12 tonų vienam gyventojui. Tai yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetalai. O visoje Amerikoje šis vidurkis yra 18 tonų per ateinančius septynerius e, metus. Mes e, taip pat smarkiai keisim automobilių sektorių, e, atsinaujinančios e, energijos e, rūšis sudarys iki 30 metų 50 procentų. Taip pat didinsime mažanglės ekonomikos dalį, tai reikalaus ir tam tikrų uh, techninių e, korekcijų. Aišku, dėl to daugelis įmonių turės naudoti biodegalus, naudoti e, elektrinius automobilius. Energijos e, taupimas taip pat yra svarbus e, dalykas tiek pastatų sektoriuje, tiek ir kitose sektoriuose e, ir Kalifornijoje e, tos priemonės, kurios gyvenama šiame sektoriuje, buvo atnaujintos, didelė balsų dauguma balsavus už jas laikotarpį iki 30 metų. Tai yra beprecedentinis e, dalykas jungtinėse valstijose, kad respublikonai taip masiškai balsuotų už e, veiksmus kovojant su klimato kaita. Aišku, tas e, vadovas, kuris e, akcentavo šitos dalykus, prarado savo postą, nes e, dabartinis valstybės vadovas nepripazišta klimato kaitos problemų. Tačiau Tuo būdu jisai labai agresyviai neigia e, klimato kaitos e, problemas, nepaisant mokslinių e, įrodymų. Ir mes susidurėme Kalifornijoje ir su kitais iššūkiais, kaip ir kitose valstijose. 14 skirtingų valstijų bando įtvirtinti rimtesnius e, įsipareigojimus kovant su klimato kaita, kuris yra labai pavojingas ir į kurį mes būtinai turim reaguoti, nes jeigu to nedarysime, tai neišspręsime šitų problemų. Mes turime siekti aukštesnio likmens įsipareigojimų ir Europos Sąjungoje, ir įvairiose pasaulio kitose regionuose. Kinijos pozicija yra pakankamai agresyvi šituo e, požiūriu, tačiau visos valstybės, visi kontinentai e, yra paliečiami klimato kaitos e, problemų. Europos Sąjunga vaidina čia lyderiauti vaidmenį, jai tenka ypatinga atsakomybė šiais klausimais. Aš norėčiau taip pat e, akcentuoti ir šitų įsipareigojimų svarbą, nes e, atmosferos temperatūra pasiekia tokį lygį, kuris e, artėja prie negrįžimo taško ir prie to prisideda migracijos krizė ir kiti iššūkiai, skurdas ir tai gali sukelti e, rimtų pasiekmių netolimai ateityje, todėl mes turime tai žiūrėti labai rimtai ir e, mes turime kartu su kitomis valstybėmis ir regionais e, prisijungti prie COP23 e, New Yorko, Vašingtono Oregano e, valstybės turi tai daryti ir vis, visi pasaulio regionai ir valstybės, įskaitant ir Kiniją, ir Azijos valstybės, mes turime įtvirtinti kovos su klimato kaitu darbo tvarkę, kad pasiektume konkrečių rezultatų. Būtent diskutuoti šitais klausimais aš čia ir atvykau. Grėsmė yra labai rimta, jinai gali turėti rimtų pasiekmių žmonijai ir tos pasiekmes gali pasireikšti labai netolimoje ateityje ir situacija gali būti pakeista tik tai veikiant, mes turime siekti tvarumo, tam mes turime keisti mąstyseną ir keisti mąstyseną viso pasaulio mastu. E, tai yra svarbiausia savokti ir aš esu pasirengęs dabar e, išklausyti jūsų klausimą ar komentarų, galbūt jūsų nuomonės tam pasimano, o galbūt ir ne. Dėkoju, ponė Braun, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Aš e, labai džiaugiuosi kaip šio posėdžio e, pirmininkas, kad jūs laikėtės kalbėjimo laiko. Pone Maginės, pirmoji, Europos parlamento pirmininkė. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad uh, galime teikti, kad e, ir aš jūsų nenuvilsiu, laikysiuosi pasisakymo laiko. Ačiū už jūsų, ponė gubernatoriau, labai aišku pasisakymą. Atkreipiau dėmesį jūsų pastabas, kad JAV e, dabar e, pasiemė atostogas, atleisdamas nuo Paryžiaus susitarimų. Jūs kalbate apie atostogas, ne apie visišką susitarimo atsisakymą. Sakote, kad žmonės individualiai imasi tam tikrų iniciatyvų. Ir jūs mus perdavėte svarbę žinę, kad mes turėtume toliau diskutuoti, toliau ieškoti bendrų sprendimų. Jūs, jūsų komentarai Vatikane taip pat pasirodė labai svarbus. Ir aš norėčiau pacituoti kolegoms. Jūs uh, simpozijume dėl aplinkosaugos kalbėdamas pasakėte štai, ką sakėte, kad klimato kaita, kova su klimato kaita taip pat e, turės būti ne tik mokslinis, bet ir religinis įsipareigojimas. E, problema atrodo esame mes, kaip mes gyvename, kaip mes, kaip mes, vadin, kuo mes laikom savo komfortą. E, mes dažnai gyvename inertiškai, e, komfortiškai, net kreipdami dėmesio į tai, ką turėtume. Daug kas iš mūsų, ko gero, pritartų tokiai analizai. Mes turėtume pasižiūrėti į veidrodį, komentuodami e, kaip įtikinti žmonės, kaip įtikinti žmonės, kurie supranta, kad klimato kaitos ir tie yra problemų, kad jie atkreiptų dėmesį į tai, kaip jie gyvena, kaip jie dirba, kokia yra jų gyvenimo hygiena apskritai. Ir kaip reikėtų įtikinti žmonės, kad jie pasirinktų kitą kryptį, kryptį, kurią reikėtų rinktis turbūt kuo greičiau, tuo geriau, kad nebūtų visai per vėlu. Aišku, reikia didžiulius įpareigojimų klimato kaitos įtie, bet jeigu pažvelgtumėte, pavyzdžiui, atskirus sektorius, pavyzdžiui, kininkavimo sektorių, aš žinau daug apie šį sektorių. Ir, pavyzdžiui, jeigu šis sektorius bus prašomas padaryti daugiau negu kiti, jeigu jie turės, jeigu jie turės sumažinti savo produkciją, jiems tai gali pasirodyti labai sunku. Ir sunku bus pasiekti veiksmų, kurie turėtų poveikį. Lygiai taip pat transporto srityje. Reikėtų, kad transportas būtų efektyvesnis. Bet kartais, kai mes žengiam žingsnį pirmin, yra tokių jėgų, kurie, kurios mus traukia atgal ir priverčia sustoti pusiaukeliai. Jūs turite žinių, turite energijos. Tad ką galėtumėte pasakyti mums, padrasinamas nužengti tuo keliu, kurį esam pasirinkę? Jūs e, Vatikane kalbėjote apie atlaidumą, inerciją, žmogiškuosius tinklus. Ar kalbėjote apie godumą taip pat, kaip įtikinti žmonės, kad jie keistusi, ypač tie, kurie gyvena išsivyščiusiose šalyse, kurie vengia atsisakyti tam tikro komforto bendram didesniam gėriui. Ir man atrodo, jūs kalbėdamas ir mūsų vardu padėtumėte mums tvarkyti su klimato kaitos problemomis. Jūs žinote, ką reikia daryti. Tačiau jeigu grįžtume prie situacijos jungtinėse valstijose, mes Iš e, ją piliečių girdime tokį komentarą, kodėl mes turėtume kažką daryti, kai nieko nedaro kiti. Tad gal galėtumėt paaiškinti e, mums šiek tiek, ar manote, kad toks požiūris keisis, ar reikėtų požiūrio e, iš apačios į viršų. Ar tai galėtų mums padėti? Gal galėtumėte labiau pakomentuoti tai? Nes atrodo, atsiranda jungtinėse valstijose piliečių iniciatyvų šią linkmę. Ir dar vienas dalykas, be abejo, kai esi jau pasiekęs tam tikro lygmens, žengti dar žingsnelį į priekį atrodo neturėtų būti labai sunku. Bet kaip pasumėti tuos, kurie yra skurdžiausiai gyvenantis, kurie yra labiausiai stokojantis, pavyzdžiui, migrantai, kurie atrodo negali padaryti nieko, Ka, kaip paskatinti visus veikti visiems. Pone Vambremt, Vambremt kalbės socialistų frakcijos, tu prašau. Ačiū, pone pirmininkė. Aš Noriu pasveikinti pono gubernatorių Brauną atvykus į mūsų posėdį. Man atrodo, yra tikrai labai svarbu, kad tas posėdis vyksta, kad turime galimybę pasikeisti nuomonėmis. Norėčiau pradėti pacituodama uh, e, Benchinbarbarą. Tai yra akademinio pasaulio asmenybė, ji parašė daug knygų ir žinomiausia tų knygų vadinosi Kas įvyktų, jeigu merai vadovautų pasauliu. Kodėl aš miniu e, visą tai? Todėl, kad jūs esate ne tik e, gubernatorius, jūs, jums priklauso rekordas ilgiausiai savo pareigose iš buvusio uh, gubernatoriaus, jūs esate taip pat Olklando miesto meras. Ir jeigu merai valdytų pasaulį, sakoma, pasaulis būtų geresnis, būtų tuomet valdytojai artimesni savo valdomiems asmenims. Ir tuo pat metu jie turi bendrą viziją, o jūs irgi matėte daug pasaulių, matėte kokią situaciją ne tik JAV, bet ir kitur pasaulyje. Vietos politikai dažnai daugiau atsižvelgia būtinybę kovoti su uh, E, klimato kaita. Miestai, regionai sudaro svarbes koalicijas. Štai jūs kalbėjote apie tokio pabudžio koalicijas. Kalifornija yra labai svarbus regionas ir Kalifornija jau ėmėsi daug veiksmų kovodama su klimato kaita. Tai yra būtinas dalykas, nes jūs esate ne tik JAV svarbus, svarbus regionas, jūs uh, ekonomiškai esate stiprus ir svarbus. Dėl automobilių iš metalų Europos komisija teiks dokumentą netrukus, bus kalbama apie naujas transporto priemonės ir joms taikomus reikalavimus. Nenoriu leistis į detalės, tačiau norėčiau pabrėžti, kad kad visa tai daroma tam, kadangi jau, de, jau dešimtajame dešimtmetyje praėjusio amžiaus jūs Kalifornijoje ėmėtės panašių idėjų jau buvo numatyta, kad iki 2025 bus labai reikšmingai sumažintas CO2 iš metalų kiekis. Ir galima sakyti, kad Kalifornija šioje srityje vaidina pionierės vaidmenį. Tai dar viena tema, kurią noriu paminėti, kalbėdama apie klimato kaitą, tai yra socialinė dimencija. Klimato kaita palies visus mūsų gyvenimus rytis. Tenka šiandien kalbėti apie perskirstimą. Jeigu nieko nedarysime, bus sukurta daugiau konfliktų ir netikrumo. Turime užtikrinti, kad mąstome apie visus, turime dirbti ne tik siekdami be anglės ekonomikos, turime siekti daugiau, turime neužviršti socialinės dimensijos. Tai nėra lengvas e, kelias ar lengva užduotis. Turime galvoti, kaip sieksime savo tikslų. Daug kas iš mūsų bijo prarasti valdžią, bijo prarasti privilegijas. O mūsų rinkėjai šiandien jaučia susirūpinimą dėl to, kad keičiasi mūsų planeta, kad keičiasi jų kasdienis gyvenimas ir sunkiausia yra užtikrinti tą pereinamą į laikotarpį, kurti naują ekonomiką ir tai darydami turime įtraukti į tą procesą visus, o ne tik vieną kitą tas pereinamasis laikotarpis turi būti tausojantis, saugojantis visus pereinamasis laikotarpis. Ir svarbu, kad būtų kūriamos tinkamos orios darbo sąlygos, kad žmonės gautų tinkamą orų darbo užmokestį. Kai prezidentas Trumpas pasakė, kad e, JAV pasitrauks iš Paryžiaus sustarimo, kai kas parlamente pagalvojo, kad tuo metu sumažės apskritai siekis kovoti su klimato kaita. Iš dalies taip nes manau, kad pasaulio parlamentai, pasaulio lyderiai dabar dirba labiau kartu, kovodami su klimato kaita. Ir Vašingtono administracija e, sako, kad daug miestų jav įsitraukia į šias iniciatyvas, daug regionų žiūri labai rimtai šios problemos sprendimą. Ir šiuo atveju sprendžiate jūs, o ne Vašingtonas. Ir jūs būtent ir sakote apie tai, kad reikia kurti bendrą CO2 rinką. Dar norėčiau paminėti tokį klausimą, kurį jūs iš dalies paminėjote, kaip mes, žvelgiant iš europinės perspektyvos, galime padėti jums, e, kad atsirastų valia kovoti su klimato kaita, didesnė valia JAV. Taip pat e, sakoma, kad jūs prisimsite visus įsipareigojimus susijusius su JAV pažadais klimato kaitos ir tiek kaip dėl finansinės šio aspekto pusės. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Stevens, EKR frakcijos vardu. Prašau. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Gubernatorių dėkoju, kad atvykote šiandien su mumis susitikti visuomet. Uh, maniau, kad e, e, JAF ir ES tarpusavio santykiai yra labai svarbus, e, gyvybiškai svarbus tam, kad atremtume bendrus iššūkius. Amerika man visuomet bus antraisiais namais. Aš ten studijavau Kalifornijos Berklio universitete. Po to metus praleidau, dalyvaudavau mainų programoje Misūrio valstijoje. Aš manau, kad mes jūsų buvimą čia turime vertinti kaip aišku signalą, kad Amerika ir ES privalo dirbti kartu svarbiausiais klausimais. Mūsų patiriami iššūkiai niekuomet nebuvo tokie grėsmingi ir tokie bendri. Mums reikia plačių užmojų tarp valstybinio bendradarbiavimo, kurio būtų užtikrintas mūsų piliečių saugumas tiek šalių viduje, tiek pasaulio mastu. Taip pat turime atremti e, energetikos krizės iššūkius ir stiprinti savo ekonomikas, kad atremtume globalizacijos keliamus iššūkius ir eitume koja kojant su technologinėmis revoliucijomis. Žinoma, privalome saugoti ir savo aplinką. Tai yra e, viena iš rimčiausių ir e, skubiausiai spręstinų problemų. Mes negalime šių problemų nustumti į šalį, kad pritaikytume savo ekonomikas, turime veikti dabar, kad apsaugotume ateities kartas ir mes <clears throat> privalome skubiai spręsti svarbiausius klausimus, todėl būtina laikytis Paryžiaus susitarimo ir kurti tokią ateitį, kuria būtų užtikrinamas verslo pelningumas ir kūrimas naujos darbo vietos, taip pat skatinamas investicijos į švarę energetiką Jeigu nesugebėsime įtikinti verslo ir vartotojų, kad šiuo keliu reikia žengti, tuomet mūsų politika žlugs. Dabartinė tikrovė yra tokia, kad reikia derinti idealizmą ir pragmatiškumą gubernatorių, kadangi Kalifornija dabar e, vertina e, Kinijos sprendimus e, skirtus plieno gamybos ir statybų rinkai Jūs e, suprantate, kaip e, svarbu yra suderinti regioninius ir nacionalinius e, prioritetus atsižvelgiant į mūsų artimiausių kaimynų priimamus sprendimus ir vykdomą politiką. Apie tos sprendimus mes ES puikiai žinome, todėl nepaisant mūsų plačių užmojų reikia siekti kompromiso ir kartais pažanga būna labai nedidelė, tačiau vis tik tai turime nepamesti iš akių tos vizijos, kurios siekime, turime siekti bedarbiauti su visais interesuotais subjektais tam, kad užtikrintume pereimą prie e, tvarios ir švarios energetikos. Todėl džiaugiamės, kad jūs atvykote į Briuselį, kad pasidalintumėte su mumis savo veiksmų Kalifornijoje patirtimi, ypatingai E, apie finansinę paskatą skirtą ekologiškiams autobusams ir vilkikams. Tas iniciatyvas reikia svastyti ne tik nacionaliniu es, tačiau taip pat ir pasauliniu lygmeniu bei PPO kontekste. Romos niekas per vieną dieną nepastatė, tačiau laikas bėga pakankamai spėriai. Gubernatoriau, lankydamasis Pekine, minėjote, kad e, nieko nėra sudėtingesnio ir nieko nėra svarbesnio. Turime parodyti, kad taršos mažinimas yra naudingas verslui, ekonomikai, vartotojams. Žinoma, e, mūsų abipusiai interesai neapsiriboja vien tik tai aplinkosauga. JAF ir ES sieja bendri interesai, vertybė bendra istorija. ES nori bendrabiauti su JAF Kalifornija, kad sukurtų geresnį ateitį. Mūsų prekybiniai santykiai, saugumas ir e, ekonominės sistemos yra labai panašios globalinėme pasaulyje. Dėkoju, kad šiandien atvykote, kad ištėsite draugystės ranką Europos parlamentą ir Europos Sąjungai. Tikiuosi, kad šie santykiai tęsis ir ateityje. Ačiū. Liberalų vardu kalbės ponė Belder. Ačiū, kad e, atvykote pas mus gubernatoriau. Mes daug girdėjome apie padarinius ją pasitraukimo iš Paryžiaus susitarimo, tačiau taip pat uh, nemažai susirūpinimo kyla ir apie natūralios aplinkos e, išsaugojimo e, finansinės paramos sumažinimą. E, daug nerimo mums kyla dėl įvairių veiksmų susijusių su retų rūšių gyvūnų paukščių medžioklė. JAF konservavimo E, programa, kaip ir daugelis europinių programų, buvo naudingos e, teikiant paramą vietos bendruomenėms, e, tarkime, pasitelkus įvairias švietimo programas siekiant apsaugoti dramblių kaiminės tam tikrose vietovėse. Deja, <clears throat> finansavimas Trumpo administracijos buvo sumažintas 17 procentų, taip pat Afrikos ir e, Azijos dramblių išsaugojimo programai buvo sumažintas finansavimas. Tai todėl ypatingai didelė grėsmė kyla ypač Afrikos e, drambliams, kurių e, per metus yra 300 tūkstančių mm, sumedžiojama dėl dramblio kaulio, tai yra maždaug vienas per minutę, tai yra per dieną. Ne, per minutę. Taigi, kokiu veiksmu jūs manot reikia papildomai imtis, kad kovotume veiksmingai su klimato kaita, ar vykdoma pakankama informavimo kampanijas, informacinės sklaida yra, informacijos sklaida yra užtikrinama. Siekiant šių tikslų politikai uh, daugiausiai dėmesio skiria rinkimams, teisėkuros klausimams ir biudžeto aspektams. Kodėl jūs matote, kad kitoms temoms nelieka laiko? Ačiū kairiųjų. Guoja gal frakcijos vardu, ponia Hanė Hazekam dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, ačiū ambasadoriu, tai yra gubernatoriu Braunai, kad atvykote. Labai įdomu klausytis jūsų įkvepiančių kalbų visame pasaulyje paskatinant e, tos e, bazių apačių e, iniciatyvas ir judėjimus. Klimato kaita kelia grėsmę milijardams žmonių ir gyvūnų. Pasirašęs Paryžiaus susitarimą pasaulis mėgina apriboti klimato atšilimą iki dviejų laipsnių, tačiau puikiai žinome, kad mūsų pastangos nėra pakankamos, kad pasiektume šį tikslą. Nekalbėsiu apie automobilius ir turbūt jūsų tai nenustebins, aš kalbėsiu kitą temą, tai yra pramoninė žemdirbystė. E, šiltame efektų, e, šiltame efekto dujų tarša E, iš pramoninės žemdirbystės e, yra didesnė nei transporto tarša. Prieš 50 metų visame pasaulyje buvo 50 milijardų e, galvijų. 15 dabar 24 milijardai. Tai yra pasaulyje yra tris kartus daugiau galvijų, naminių gyvūnų nei žmonių. Jiems reikia pašarų. Galiu pateikti pavyzdį, jeigu mes nustotume svars, e, švaistyti maisto produktus e, galvijų pašarams gaminti, tai e, dabartinėmis maisto atsargomis išmaitintume 11 milijardų žmonių pasaulyje, tačiau reikia turėti minė, kad Indijos visi gyventojai suvalgo taip pat mėsos, kiek Niderlanduose esantis gyventojai. Ir visą tai kartu sudėjus gauname 840 megatonų pasaulinio masto emisijų. Mums reikia, siekiant sumažinti taršą, valgyti mažiau mėsos ir pieno produktų. Jeigu JAP gyventojai nevalgytų mėsos e, tris dienas per savaitę, tai sutaupytume e, tiek pat e, šiltame efekto dujų e, taršos, e, kiek išskiria Persų įlankos šalis degindamos naftos produktus ir tai sudaro 17 procentų visos taršos apimčių JAF. Jeigu JAF visi susilaikytų nuo mėsos valgymo šešias dienas per savaitę, tokiu būdu mes sumažintume E, aplinkos taršą per metus tiek, kiek e, visa Kalifornijos valstija e, išmeta teršalų į aplinką. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokiu veiksmu jūs galėtumėte imtis, kad paskatintumėte perėjimą prie labiau planuojamo maitinimosi ar mytybos, ponui žado žodis. E, Pane gubernatoriaus, sveiki atvykę į Briuselį, Europos parlamentą. Jūsų situacija tokia ypatinga. Kalifornijos ekonomika yra didesnė negu ES ekonomika, ekonomika kuriuose valstybėse, bet jūs nedalyvaujate darybose. Ir čia norėčiau paminėti du dalykus dėl COP23. Dabar, man atrodo, kyla du pavojai. Turime Paryžiaus susitarimą, bet jis apima du dalykus. Viena vertus, tai yra labai plataus užmojo tikslas tarp 1,5 ir 2 ir 2 laipsniai klimato kaitos iki amžiaus pabaigos. Puiku, nes idėja dirbti remiantis mokslo pasiekimus yra geras dalykas. Tačiau Junktinių tautų organizacija priminė, kad uh, E, valstybių narių įsipareigojimai čia labai svarbus ir jų įsipareigojimai dėja, dėja yra labai tolimi nuo to tikslo. Vienas iš svarbiausių dalykų, man atrodo, yra pereiti nuo klimato diplomatijos, kai sakomas labai skambios kalbos, e, reikia pereiti prie klimato e, darbų, konkrečių darbų susijusių su klimato kaita. Būtina, kad šalis laikytųsi įsipareigojimų, laikytųsi Junktinių tautų organizacijos klimato kaitos konvencijos. At pirmasis klausimas būtų toks, ko gero kaip padaryti, ką daryti, kad šalis, kurios e, dešimtajame dešimtmetyje turėjo daug vilčių, kad jos galėtų žengti pirmin, kaip vėluojančios tai padaryti šalis pavytų tas šalis, kurios yra pažangiausios, nuo kurios atsilieka. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra susijęs taip pat su COP23. Jungtinių tautų konferencija ir COP23 tampa tam tikra, na, sakyčiau, paro, paroda, muge. E, ten pristatomos įmonės, kurios veikia puikiai, piliečiai, kurie veikia, bendrijos, merijos, kurios veikia kovodamos su klimato kaita. Tuo tarpu valstybės slepiasi už visų šitų nevalstybinių veikėjų nugaros ir nieko ypatingo nedaro. Taigi gali kilti tam tikras pavojus. Merijos, provincijos, įmonės, e, sakoma, veikia gerai, dėl to gali atsirasti pagunda nebespausti valstybių. O mesgi žinome, kad jeigu norime, kad klimato e, šilimas nebūtų daugiau kaip dviejų laipsnių, reikėtų, kad valstybės būtų daug aktyvesnė šioje srityje. Tad norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Jūs ką jūs manote, ar slepiamas, ar valstybės slepiasi už nugaros ir ar pakanka spaudimo valstybėms, kad jos veiktų. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra Europa ir jos santykis su JAV. Prezidentas Obama buvo atsisakęs e, naftotikio projekto e, Ken, Kenoks e, e, to naftotikio, nes jis manė, kad jis yra žudantis klimatui. E, Ar manote, kad Europa turėtų imtis veiksmų ir nustoti importuoti e, nustoti importuoti skalūnų dujas ar bituminį smėlį iš JAV, kad būtų galima išvengti to, kad ši veiklos rytis netaptų pernelyg svarbę vietą užimanti į JAV ir kad nekiltų pagunda e, Europai ir savo teritorijoje pradėti naudoti skalūnų dujas. Na ir dar vienas dalykas. Kalifornija daugiau negu Europa bando e, vystyti tokį ekonomikos modelį, kuris yra susijęs su skaitmeninė rinka ir su atsinaujinančiais energijos ištekliais. Noriu pasakyti, kad kuriama klimatui draugiška ekonomika. Ar, nes to, tai taip lietojama ekonomika, man atrodo, yra e, draugiškesnė aplinkai, skatinanti mažesnį vartojimą. Ar jūs manote, kad e, jūsų tas posėrimas ekonomikos modelis gali būti eksportuojamas į Europą ar į kitas pasaulio šalis? Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. EFDD. Frakcijos vardu klaus kolega Lundgren. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai, kadangi pono Faradžio nėra šiandien posėdėje, aš pristatysiu jo kalbą. Pone gubernatoriu, noriu pasveikinti jūs atvykus į Briuselį, Europos parlamentą. Prieš kelias dienas Romoje jūs kalbėjote, kad reikia dėti pasaulinės pastangas kovojant su klimato kaita ir sakėte, kad Trumpo efektas palyginus yra nedidelis. Kai kas nesutiktų su tokiu pasakymu. Prezidentas Trumpas sako, kad Amerikos interesai turi būti svarbiausia ir sako, kad atšaukimas to Paryžiaus dalyvavimo Paryžiaus sustarime yra teisingas žingsnis. Aš pats irgi nepalaikau klimato kaitos, tų dalykų, kuriuos stumia priekin klimato lobistai, žalieji. Europos komisija ir toliau kelia nerealius tikslus dėl emisijų sumažinimo investuojama daugybė pinigų į veiklą, kuri neturi jokios įtakos klimatui arba jo turi tos įtakos labai mažai. CO2 e, emisijos didėjo daugybę metų. E, pramonės plėtojimas, investicijos neten, kur reikia, kenkia mūsų ekonomikai. E, žemesni aplinkosaugos standartai mums būtų ko gero palankesni. Mes turėtume šiandien didžiausią dėmesį skirti savo uh, konkurencingumui, kad galėtume išspręsti kitas problemas, kurios susikopė per dešimtis metų. Klimato kaitos klausimas, ko gero, yra pernelyg pervertintas. Ir mes matėme pastaraisiais metais uh, ciklinius pasikeitimus. E, ir tie cikliniai pasikeitimai buvo pastebėti jau pastarosius gal dešimt tūkstančių metų. E, ir man regisi, kad dabar mes atrodo e, žengėme 21 amžių ir niekas neįprasto tokio nevyksta. Vyksta dar vienas ciklas pasikeitimų ir tiek. E, be abejo, e, mažėja ledynų plotai, taip, bet tai yra dėl to, kad to yra buvę ir praeitie, prisiminkime ledynų ištirpimą. Ir matome, kad dabar keičiasi klimatas, kad e, keičiasi gyvūnai, auga jūros lygis, bet tai vyksta 10 tūkstančių metų. Ir taip pat e, tą progą išsakomos pačios įvairiausios teorijos, mokslinių teorijos, kuris dažnai nieko bendro su tikrove neturi. Tiesiog E, šitie dalykai yra propaguojami net dažnai ne mokslininkų, o tiesiog žalių entuziastų. Mes žinome, kad klimatas yra jautrus dalykas, mes žinome, kad temperatūra gali keistis, ar tai yra susiję su CO2, nežinome. Ta spaudimo grupė, žiek spaudimo grupė ieško būdų paremti tam tikrą tezę asmenų, kurie bando tiesiog stumti pirmin savo idėjas ir tiek. E, bet e, naftos ir chemijos sektorius kenčia nuo tokių teorijų. Ir aš manau, kad šalis turėtų priimti sprendimus šioje srityje patys, pačios jos pačios turėtų spręsti savo likimą, jos turėtų turėti galimybę ieškoti pigesnės energijos, lengviau gaunamos energijos. Ar ką Jūs manote šiuo klausimu? Ačiū. Dėkoju. Kolega Wolf, neprisijungusių narių frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone gubernatoriu Braunai, turiu pirmą galimybę diskutuoti su gubernatoriumi atvykstančiu iš demokratijos valstybės. E, tims, kad ponas Krūz, Walker e, buvo atvykę čia ir jie, jie kitaip vertina klimato klausimus Amerikoje. Jūs šiltai priėmė Europos Sąjungą, kuri pažįsta tu, tuos pačius idealus posėlį asmenį. Jūs Ir jūs matote, kad jūsų klimato vykdoma politika izoliuoja Kaliforniją, atskiria ją nuo likusios JAV. E, jūs turite tokią valstiją, kur yra skirtinga lyginant su likusiomis valstijomis JAV. Galbūt jūs turėtumėte prisijungti prie ES, kadangi jūsų pozicija yra tokia kaip tokia, bet noriu perspėti, kad jeigu esate vadovas, kuris priešinasi valstybei kuriai nors, tai tuomet gali kilti problemų. Štai Kalifornijoje uh, E, situacija kitokia, o štai pasižiūrėkite, kas vyksta Europoje. Katalonija pabandė išreikšti atskirę nuomonę ir žinote, kas įvyko. O jūs sakote, štai pavyzdžiui, kad reikia laimėti žmonių širdžių palankumą ir dėstyti jiems argumentus, bet jeigu jūs rinkėjams sakote, kad parazitai prieštarauja tam, kad 1,12 dolerių būtų uh, padidinti mokesčiai, tai nėra labai miela varžovų atžvilgių. Kad dėl apmokestinimo susijusių su CO2 išmetalais. Tesla, pavyzdžiui, gauna 4,2, 4,9 milijardų dolerių, kurios moka mokesčių mokėtojai e, plėtojimos technologijos jūs siūlote savo politiką ir kitoms valstijoms. Jūsų, jūsų valstijoje 14 e, procentų kaliforniečių e, neturi pakankamai išteklių, 4 iš 10 gyvena skurde, o jūs ir toliau vystote panašią politiką susijusią su klimato kaita. O ši politika didina skurdą. Klimato kaitos politikos politikos pirmiausia skurdžiausiems turi įtaką, tą gali patvirtinti jums bet kas. Taigi 23 tonos CO2 yra priskiriama skurdžiausiems, jie neva sąlygoja tų išmetalų atsiradimą 56,9 tonos tiek priskiriama turtingesniems Na, aš suprantu, kad jūsų intencijos ko gero yra geriausios susijusios su aplinkos išsaugojimo, bet e, aš manau, kad jūsų įgyvendinama politika labiau padeda turtuoliams negu skurdiems. Dėkoju. Kolegė, kolega Lyzė. Dėkoju. Ačiū, pirmininkė. Ačiū gubernatoriu. Manau, kad e, man yra tenka tam tikra garbė kalbėti didžiausios parlamento frakcijos vardu e, po dviejų paskutinių pasisakymų, taip pat ankstesnėme susitikime vienas kolega minėjo, kad daugelis ES pritarė prezidentui Trumpui. ES yra 500 milijonų gyventojų. Ir jeigu 10 procentų politikų atstovaujančių šiems 500 milijonams pritarė Trumpo politikai, galite sakyti, kad e, tai yra daug 50 e, milijonų žmonių, tačiau e, šiame parlamente tokių yra mažuma, kaip ir Europos visuomenėje. Mūsų frakcijos pirmininkas Manfredas Weberis, vadovaujantis didžiausiai centro dešinės parlamentiniai frakcijai, teigia, ratifikuojant Paryžiaus sustarimą, kad klimato kaita turbūt yra pati svarbiausia problema, kurią turės spręsti mūsų politikos karta. Tokios pozicijos laikosi dauguma Europos parlamento narių ir kai prezidentas Trumpas nusprendė pastraukti iš Paryžiaus susitarimo, e, Manfredas Weberis mūsų frakcijos vardu pareiškė, kad dabar Europa turi perimti lyderės vaidmenį siekiant apginti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą, nes tokiu būdu mes užtikrintume tiek mūsų pramonės, tiek aplinkos ateitį. Ir jis ypatingai pabrėžė tokių įmonių ir valstijų, JAF valstijų nu, svarbu vaidmenį, kadangi jos taip pat palaiko šią nuomonę. Taigi jūs galite grįžęs į JAF pranešti, kad jūsų pozicijai pritarė bent jau 90 procentų ES gyventojų, piliečių ir jų atstovų Europos parlamente. Mes imamės konkrečių veiksmų, kad įgyvendintume savo įsipareigojimus pagal klimato kaitos susitarimą. Štai prieš kelias minutės 18 val. prasidėjo trilogo darybos e, tarp ES institucijų dėl apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos atnaujinimo, tam, kad ta sistema sustiprėtų, kad e, grįžtų investicijos į e, mažos taršos technologijas. Šios darybos vyks šį vakarą, šią naktį kuomet e, jūs girdite tam tikrą nusivylimą dėl priimtų sprendimų susijusių su lengvaisiais automobiliais, tai galite būti tikras, kad po diskusijų parlamente ir taryboje bus patvirtinti plačių užmojų sprendimai. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas tolesniam bendradarbiavimui ir tolesniems daryboms. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, mielas ambasadoriau, į vieną aspektą, kuris jau buvo paminėtas kito kolegos, tai yra aviacijos sektorių, aviacijos pramonė. Aviacijos pramonė dabar tenka nedidelė taršos dalis, tačiau jeigu nesimsime aktyvių veiksmų, tai aviacijos pramonė suvalgys e, mūsų pastangas dedamas e, tradicinės pramonės srityje, taigi turime stiprinti bendradarbiavimą. Buvau nusivylęs Hillary Clinton, kai ji, būdama valstybės sekretorė, nepalaikė ES iniciatyvų šioje srityje. Manau, kad tarptautinių lygmenį turime sutelkti pastangas ir noriu atkreipti jūsų dėmesį ypatingai į šį aspektą, nes kol kas atrodo, kad problema yra menka, tačiau aviacijos tarša didėja, kiek kas dešimt metų dvigubai visame pasaulyje, taigi čia taip pat turime imtis veiksmų. Ačiū, ponė Dalį dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė, dar kartą noriu padėkoti gubernatoriui Braunui. Neuždavinėsiu jums klausimų, turėjau jau tokią galimybę anksčiau, dalyvaudama ankstesnėme susitarime ir žinau, kad uh, Išklausus tiek daug klausimų, juos atsakyti galėtų būti sudėtinga. Norėčiau pasidalinti savo nuomonę dėl COP23 ir dėl vaidmens, kuris, mano manimo, turėtų atitekti miestams, regionams, taip pat verslo subjektams, pramoniai, kitiems suinteresuotiems subjektams. Pirmiausia, manau, kad COP23 konferencija gali tapti rimta galimybė siekiant mobilizuoti veiksmus klimato kaitos E, srityje, kovos su klimatos kaita e, srityje reikia įgyvendinti Paryžioje prisimtus įsipareigojimus ir valstybės narės turi parodyti konkrečią pažangą, tai kas ant popieriaus turi būti perkelta į tikrovę, kad pasikeistų situacija valstybėse, miestuose, atskirose regionuose. Tam, kad tai įvyktų, valstybės turi parengti atitinkamus veiksmų planus ir parodyti, kaip juos gyvenant galima veiksmingai prisidėti prie taršos mažinimo, nepaisant, kad JAV pasitraukė, kitos šalis taip pat nusi, nusprendė sumažinti savo užmojus, nes nenori prisimti didesnės e, spareigojimo dalies, todėl noriu paraginti tiek viešai, tiek privatų sektorių, regionus, miestus pradėti dialogą pakankamai plačių užmojų siekiant įsipareigojimų įgyvendimo. COP23 konferencijoje galima būtų sustarti dėl bendrųjų principų, kurie būtų privalomi visiems ekonomikos sektoriams ir tą sustarimą priimtume kartu su miestais ir regionais. Klausimas, ar, pakankamai politi... ar yra pakankamai politinės valios tam, kad COP23 e, pripažintų, kad e, miestai, regionai ir privatus sektorius gali atlikti svarbu vaidmenį šiame procese. Turime skatinti bedarbiavimą tarp šių struktūrų, tarp visų suinteresuotų subjektų, kad keistume steigiamą su patirtimi ir kurtume tvaresnį ekonomiką. Šias problemas turime spręsti ir turime siekti dar daugiau. Kova su klimato kaita yra ne vien tik aplinkosaugos saugos E, klausimas įglaudžiai susijusi su e, veiksmingu ir pelningu verslu, tam tačiau reikia ilgalaikios vizijos ir politinės valios, mums reikia patvirtinti e, tikslus, politinės priemonės šiems tikslams įgyvendinti ir aktyviai ieškoti ekonominės ir socialinės raidos galimybių, todėl tikiuosi, kad ne tik vyriausybės, tačiau ir mūsų regionai, savivaldybės, taip pat verslas, investuotojai, suinteresuoti subjektai susės prie vieno stalo ir e, susitars per COP23 konferenciją dėl šios sistemos nustatymo ir gyvenimo. Bilbao Barandykai dabar kalbės. Dėkuoju. Dėkuoju ponui gubernatoriui, kad sutiko dalyvauti šioje diskusijoje. Turiu pasakyti, jog e, jūsų e, pasisakymas yra tam tikras grino oro gurkšnis, turint omenyje jungtinių valstybių vadovo poziciją. Aš e, nuo 2016 metų gyvenu Baskų krašte. Mes manome, kad e, mes turime įtvirtinti naują tvarų modelį Europos institucijų lygmenių. Mes uh, dedame pastangas, kad būtų kovojama su klimato kaita. Jūs pats sakėte, jog klimato kaita yra labai didelė grėsmė. Turime šiame kontekste taip pat galvoti apie žiedinę ekonomiką, kuri leidžia kurti daugiau darbo vietų, perdirbti daugiau įvairių atliekų. Mes turime kiekvienas įnešti mūsų indėlį į šį procesą. Norėčiau taip pat pateikti Jums keletą klausimų. Mes e, ilgai esame diskutavę ES lygmenių apie skalūnų dujas. Ką Jūs apie tai manote, apie šių dujų išgavimo metodiką? Mes taip pat skirime nemažai laiko prekybos sustarimai su jungtinėmis valstijomis. Ar jūs manote, kad prekybos sutartis tarp ES ir jungtinių valstijų prisidėtų prie pažangos, atremiant klimato, iš, klimato kaitos iššūkius, kurie yra planetos masto. Žinome, kad dėl politinių priežasčių e, Junktinės valstijos kur kas dar oficialiai e, nesima priemonių klimato kaitos rytyje, tačiau galbūt per prekybos sutartį būtų įmanoma padaryti tam tikrą pažangą. Ar Junktinės e, valstijos siekia prekybos sutarties e, pasirašymo su Japonija? Junktinės valstijos domisi taip pat e, tokio pobūdžio sutartimis su Indija. Ar jūs manote, kad tokie susitarimai turėtų teigiamą ar neigiamą poveikį veiksmams kovojant su klimato e, kaita. Ir galiausiai e, jūs, kaip Kalifornijos gubernatorius, ką konkrečiai manote apie tai, jog e, Donaldas Trumpas pastraukė iš Paryžiaus e, susitarimo. Kolega Ek. Ačiū, ponė pirmininkė. Gubernatoriu Braunai. Norėčiau e, pasveikinti Jūs su puikiais rezultatais, mažinant šiltame efekto dujų taršą. Nors mano mintis panašios kaip kolegės Heizekamp, vis tiek norėčiau jas išsakyti. Norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate vieną iš didžiausių Paryžiaus susitarimo klaidų, kuomet e, apskaičiuojant e, pasaulinę mm, CO2 taršą nebuvo atsižvelgiama į e, galvijų įtaką, taip pat ir jų įtaką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 bei e, galvijų įtakai, e, įtaka, kodėl nebuvo vertina galvijų įtaka mažinant e, ne tik CO2, tačiau ir, pavyzdžiui, metano dujų išmetimą. Mūsų vertinimu iki 50 metų mėsos vartojimas pasaulio mastu, jeigu nepakeisime mytybos įpročių, padidės 76 procentais, tai bus labai sudėtinga pasiekti Paryžėje užsibrėžtus tikslus, kadangi galvijų ypač uh, E, mėsinių galvijų e, skaičius yra labai didelis pasaulyje ir didėja, noriu paklausti, ar Kalifornijoje planuojate kokiu nors priemonių tam, kad apribotumėte mėsos vartojimo ir gamybos žalingą poveikį klimato kaitai, taip kaip bando arba siekia padaryti Kinija, kuri per busimuosius 10-12 metų norėtų sumažinti mėsos suvartojimą nemažiau nei 30 procentų. Žinoma, reikia nepamiršti, kad Kinijoje kaip grybai po lietaus gry, dyksta anglimi kūrenamos jėgainės. Taigi, atsižvelgiant į tas dabartinės aplinkybės, ar būtų galima įsivaizduoti, kad kitos klimato kaitos konferencijos šeimininkai San Franciske pasiūlytų panašų plačių užmojų, pateiktų panašų plačių užmojų pasiūlymą. Mes visuomet teigiame, kad jeigu nekovosiu, tai kova jau bus pralaimėta iš anksto. Taigi galbūt galėtume paklausti žmonių, kas jiems yra svarbiau, ar mūsų civilizacijos dabartinis išsaugojimas, ar e, hamburgeris susiūriant jų lėkštės. Taigi, ką Jūs manytumėte apie tokią idėją, gubernatorių Braunai? Pirmkas, turime E, laikytis nustatyto kalbėjimo laiko, neviršti, nes dar mūsų sąraše yra aštuoni kalbėtojai. Ponai Pedičinį dabar žodis. Brevis, ar brevissimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Trumpai. Daug buvo kalbama apie išmetalus. Na, taip, tai yra e, svarbu, bet aš norėčiau kalbėti apie subsidijas iškastiniam kūrui. Nes ką tai reiškia? 5300 milijardų per metus subsidijų. Tai viršyje tas sumas, kurios išleidžiamos pasaulyje sveikatai stiprinti. Ir mūsų nedaug yra kovojančių prieš subsidijas skirtas iškastiniam kūrui. Prancūzijoje tai siekia pusantro milijardo, 3 milijardai skiriama Italijoje, 5 milijardai Vokietijoje. Matome, kad Kalifornija, kuri pasirinko atsinaujinančios energijos šaltinius, yra turtingiausias, vienas iš turtingiausių regionų pasaulyje, šis iš Italijos pietų. Tai yra vienas iš skurdesnių regionų. Ten, be kita ko, atrodo grežiama nafta. Ar galima jūs pasitelkti kaip sąjungininką kovoje su šiomis subsidijomis? Tai nėra kažkoks juodasis auksas, tai negalima sakyti apie naftą, tai yra skurdas e, ir nelaimės pirmininkas, jeigu tęsime laiką klausimams iki begalybės, nesulauksime pono gubernatorius atsakymo. Būtų naudinga, jeigu visi sumažinime pasisakymą laiko. Kolega Fleckstein. Pirmininkė gubernatorių Braunai, aš e, esu savo frakcijos atstovas užsienio politikai, e, nesu atsakingas už aplinkosaugą, kaip prieš kelis mėnesius e, paklausiau valstybės departamentą departamente Vašington, kai mes paklausė ten, kas atsitiks, kai JAV e, prezidentas atsisakys Paryžiaus susitarimo, aš e, atsakiau, kad emocinis atotrukis tarp mūsų piliečių ir JAV tik padidės. Dėl to ir tai nieko bendro neturi su klimato kaita, tai yra susiję su kitais pastarųjų laikų ir dienų e, įvykiais. Paskutinis yra sustarimas su Iranu dėl jo brandolinės programos, kuomet aš 60-mečio pabaigoje augau Berlyne, mes e, jūtame daug glaudesnį ryšį e, su JAV, tačiau kadangi situacija tapo tokia sudėtinga, tai aš manau, kad tikrai labai puiku, kad žmogus pasisakantis už klimato, e, kovą su klimato kaita, už tos pačios lyties asmenų santokas už ginklų įsigijimo taisyklių sugriežtinimą dabar atvyko pas mus, nes jis mums aiškiai parodo, kad jungtinės valstijos yra ne tik e, jų e, prezidentas, tačiau taip pat juose yra ir daug kitų politikų, su kuriais galime puikiai bendarbiauti. Džiaugiuosi, kad jūs esate čia. Pane Besėra dabar. <clears throat> Grazie, senior prezidentai, eh, Governor Brown. <clears throat> you seem to be here. Pone gubernatoriu, jūs atrodo esate vienas iš tų asmenų, kurie meldžiasi už tai, kad nevyktų klimato kaita. Tai yra tas laikas, kai mūsų ekonomikai reikia to Samsono, kuris pastatytų reikiamas šventiklas, kurios e, tas ta šventiklas, kurios padėtų žmonėms gauti darbą. vyriausybės subsidijų regis neįmanoma bus gauti, jeigu neįtikinsite mokslininkų. Mūsųse vyksta atvirkštiniai dalykai. Patrick Moore, Greenpeace prezidentas yra pasakęs to žodžius ir atrodo, kad 2007-aisiais net klimato kaitos komitetas vyriausiasis uh, sakė, kad yra kalbama apie tam tikrą linijinę sistemą. Klimato būklės neįmanoma numatyti. Manau, kad arogantiška yra spėti, kad tai yra įmanoma. Mokslininkai bando spėti. Turime palidovą Marse, pavyzdžiui. bet tai nepadėjo atspėti kažko daugiau. Matome, kad žemėje tirpsta ledynai. Ar tai yra susijęs su Saulės kažkokiais pakimais ar kuo? Než, nežinome, galbūt. Galbūt tai yra susiję ne tik su CO2 išmetalais. Galėčiau pacituoti Galilėjų. Ir čia negalime E, jį prisiminti iš tikrųjų, nes yra daug žmonių, kurie praranda darbo vietas, kai kas sako, kad CO2 yra kaltas dėl to, o tuo tarpu sako, įmonės kaupia pinigus, ponas Farija. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė gubernatoriu. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį labiau gal negu užduoti klausimą. E, be abejo, mes esame girdėję apie politiką gyvendinamą Kalifornijoje. Žinome, kokią žalą klimato kaita kelia pramoniai, turizmui, žmonių gyvenimo kokybė, taip ir panašiai. Federalinė vyriausybė 7,4 milijardus eurų paskyrė atstatymo darbams. 2017 metais uh, atrodo karščio rekordas bus pasiektas. Nuo 80, jau aš, per 87 metus Portugalijoje turėjome šilčiausią spalio mėnesį. Uh, matome, kad vyksta tragiški gaisrai. Kalifornijoje taip pat tūkstančiai hektarų miško sudegė. Saugomos zonos, miškai tiesiog buvo paleisti dūmais. 4,5 procento Portugalijos kontinentinės teritorijos labai nukentėjo uh, per tuos keturis mėnesius pastaruosius. Šimtai sužeistų, daugybė prarasto miško, 500 e, įmonių patyrė nuostolius, 12 e, milijardų eurų kainavo vis, visa tai, visa ta situacija. Nesakoma, kad nesudegė gal tik akmenys. Visa tai be abejo yra susijęs su klimato kaita. Gaila, kad ponas Trumpas neigia akivaizdžius dalykus. Junktinių tautų vykdomasis sekretorius atsakingas už klimato kaitą sakė, kad rizikos termometras kaista ir toliau. Žmonės kenčia. Ir kad galimybių vis mažėja, tad reikia žengti į priekį sparčiau, visiems kartu imtis platesnio užmojo tikslų įgyvendinimo. Pone gubernatoriau, jūs kalbėjote apie siekį kovoti su klimato kaita. Žinokite, kad tai yra mūsų bendra misija. Ir čia e, kalbu ES piliečių vardu, ponė gubernatoriau, ką galėtume daryti, kad sumažintume savo CO2 išmetalus. Jūs esate šalies, kuri tai yra tarp didžiausių teršėjų. Ir e, matoma, kad klimato kaitos procesai spartėja ir toliau e, nieko nedaroma, galbūt reikėtų labiau kolektyvinių pastangų, ypač jeigu norime užtikrinti visiems tvarę ateitį. 23 konferencijoje buvo kalbėta, e, COP23 buvo kalbėta apie ateitį, apie viltį. Ačiū Jums už Jūsų pademonstruotą ryštą ir manau, kad reikia pasakyti visam pasauliu, kad JAV yra ne tik Vašingtonas, kad yra likusi JAV, kuri turi kitokią nuomonę. Jau tuoj apibendrinsiu, ponė pirmininkė, sako kalbėtojas reikėtų įtikinti pono Trumpo pakeisti nuomonę. Na, aš žinau, kad prieš ją pasitraukėte iš Paryžiaus sustarimo, e, jeigu nebūtų buvęs priimtas sprendimas pasitraukti, gal ponas Trumpas nebūtų buvęs išrinktas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė e, gubernatoriau. Aplinkosauga ir migracijos krizė yra du pagrindiniai iššūkiai dabar. Ir jeigu dabar bus statomas E, sienos ir neigiama realybė, tai vargu ar tai tinkamas kelias sprendžiant šitas problemas. Dabar matome, kad e, e, Europą plūsta migrantų srautai, taip yra ir dėl klimato kaitos priežasčių. Tačiau šias problemas, taip pat ir socialinės problemas pasaulio mastu turime spręsti, taikydami daugia disciplininės priemonės ir spręsti bendrai. Turime galvoti taip pat apie e, tvaresnį ir teisingesnį gerybių paskirstimą. Visi matome klimato e, kaitos padarinius, nors kai kas tai neigia. Žmogaus atsakomybė dėl šitų dalykų taip pat yra akivaizdus e, dalykas. Tačiau prezidentas Trumpas neigia ir toliau šitos dalykus. Paryžiaus sprendimas yra tinkama proga veikti. Svarbu taip pat, kad diskusijose šitais klausimais dalyvautų ir regionų bei e, e, vietinės valdžios institucijų atstovai. Europa e, daug kalba apie žiedinę ekonomiką, tai gali būti naujas požiūris plėtojant ekonomiką. Pone Kengė, dėkoju, pone pirmininkė, pone gubernatoriau. Nuo pačių seniausių laikų žmonės migruoja, kai kurie ieško e, geresnio gyvenimo, kai kurie bėga nuo karų, nuo, nuo klimato kaitos. Jie yra klimato kaitos pabėgėliai, pavyzdžiui, e, ramiai, ram, ramiai vandenino baseinė. Fidži salose ar Afrikoje, nes ten klimato kaitos padariniai yra labai smarkiai jaučiami. E, Pone gubernatoriau, New Yorko pareiškimas, kurį pasirašė daug valstybių e, lyderių, yra svarbus dokumentas. Dabartinis, dabartinis pasaulinis kontekstas rodo, kokios e, yra problemos. Mes matome, kad e, iškyla daug įtampos dėl migracijos srautų. Mes kiekvieną dieną turime kovoti su dezinformacija šitais klausimais ir su iš ankstiniu nusistatymu. Labai gerai, kad e, Kalifornijos valstija priešinasi Trumpo politikai. Mes turėtume galvoti apie klimato kaitos pabėgėlio statuso oficializavimą. 18 metais galbūt bus e, įtvirtinas holistinis požiūris į migracijos reiškinį. Taip pat e, tikimės, kad e, kitais metais vykstantis vadovų sustikimas dėl klimato kaitos bus sėkmingas. Dėkoju. Ponas Stanok. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Braunai. Mes e, labai apgalestaujame, jog prezidentas Trumpas pasitraukė iš Paryžiaus susitikimo. Europos parlamente mes e, žinome, kokių katastrofiškų pasiekmių e, klimato kaita turi subsahariniai Afrikai ir kitur. Dėl e, klimato kaitos pabėgėlio statuso, mūsų nuomonė, tai yra gana kontroversiškas klausimas. Tačiau mes kalbam taip pat pakankamai mažai apie šitų problemų poveikį jungtinėms valstijoms. Ar jūs tikitės, kad ir Amerikos valstijos susidurs su e, migracijos krizės e, pasiekmėmis ir e, kaip e, ateityje jūs numatote gaminti elektros energiją ar naudosite e, skalūnų dujas e, ar e, kitais metodais tai darysite, kaip e, oro kondicionavimas bus užtikrinamas šiltose valstijose kaip Kalifornijoje, pavyzdžiui. Dėkuoju, dabar žodis ponui Brown. Jūs turite tik dvi minutės atsakymams. Tai turbūt jūs nesitikite, kad atsakysiu visus jūsų klausimus, ar ne? Neturite pakankamai laiko, kad išklausytumėte visus atsakymus. Tarp kitko, oro kondicionavimo sistemos tampa labai taupiomis ir mūsų būstai taip pat e, e yra palankus kovai su klimato kaita, nes mes vis daugiau e, naudojame saulės energijos. E, kolektorių. Taigi mes e, minimalizuojame energijos suvartojimą kondicionavimo sistemai. Taip, į Kaliforniją atvyksta daug migrantų, 25 procentai Kalifornijos gyventojų yra gimę kitose šalise. Daugelis jų yra migrantai, dauguma yra teisėti migrantai, kai kurie neturi leidimo gyventi, tačiau gyventojų skaičius Kalifornijoje didėja greičiau nei nacionalinis vidurkis, nepaisant to mes sugriežtiname savo taršos taisyklės. Taip, žinoma, klimato šiltėjimas turės įtakos Kalifornijai be abejonės, tačiau klimato kaitą neigiantiems šioje salėje noriu pasakyti, manau, kad jūs esate iš Junktinės karalystės ir tikrai Junktinė karalystė yra puikia švietimo sistema ir jūs puikiai išnekate mm, e, anglų kalba e, taisyklinga, tačiau tas krokodilo ašaros, kurias dabar lėjate, <clears throat> siekdami apsaugoti skurdžiausius visuomenės atstovus, manęs visiškai neįtikina. Gerbkime mūsų svečią savo pirmininkas. Aš kreipiausi į kolegą, kuris čia man dešinės, tačiau galiu ir, ir jūs įtraukti į tą sąrašą asmenų, į kuriuos kreipiuosi. Taigi, E, tie jūsų e, retorikos šedevrai, kurios čia padėjote ant stalo. Noriu pasakyti, kad e, jūs dabar, noriu pasakyti, sureaguodamas tai, kad jūs jau pakalbėjote, dabar aš kalbėsiu. Ir, ir pasaulyje yra įvairovė, jungtinėse valstijose taip pat skiriasi nuomonės šio klausimu, kaip išspręsti šias problemas ir mes dažniausiai sprendžiame e, pasitikėdami daugumos valia, nors iššūkis yra rimtas. Aš ir kiti tvirtiname ir sakėme, kad mes nesimame tų veiksmų, kurios, kurių turime imtis nes jeigu ir toliau nesieksime sutarimo, tai situacija taps tik sudėtingesnė. Noriu tą pasakyti žmonėms, kurie prieštarauja bet kokiems rimtiems veiksmams, siekiant kovoti su klimato kaita. Noriu pasakyti, kad klimato kaita tyrinėjančių mokslininkų sutarė dėl to, kad klimato, e, klimato kaita vyksta dėl žmogaus kalties ir jūs galite kritikuoti uh, klimato kaitos komisijos ataskaita. Tačiau tiesa yra tokia, kad visi mokslininkai, e, dauguma mokslininkų, mokslininkų organizacijų sutarė dėl to, kad klimato kaita vyksta ir kad e, jos poveikis bus labai rimtas ir jau yra labai rimtas. E, suprantu, kad jūsų neįtikinsiu šią tiesą, nes jūsų požiūris ir įstikinimai yra kiti. Tačiau džiaugiuosi, kad jūs tą požiūrį pareiškite, pristatėte, nes vis tik dar kartą parodo, kad tos problemos, e, kurios, su kuriamis susidurime JAF, Europoje ir visame pasaulyje iš tiesų egzistuoja ir mes turėsime jas spręsti kartu. Esu įsitikinęs, kad mokslas pasitelkęs įvairias modeliavimo ir e, matavimo galimybės tikrai pateikia nepaneigiamus faktus, kuriuos pripažįsta netgi Trumpo administracija. Ir net ir Trumpo aplinkos žmonės e, yra priversti remtis mokslininko ataskaitomis, ataskaitomis, nes jos yra parinktos rimtų gerbiamų mokslininkų ir juose kalbama, sakoma apie, kartojama tas pats, ta pati informacija, kurioje pateikiama ir tarptautinės klimato kaitos komisijos ataskaitoje. Ir džiaugiuosi, kad tų, kurie neigia klimato kaitą tiek šioje salėje, tiek JAF, vis mažėja. Todėl e, kuo garsesni yra klimato kaitą neigiančių balsai, tuo daugiau žmonių rimčiau susirūpina šią e, problemą. Kalbant apie mėsos suvartojimą, auginimą, e, galvijų bandas ir neįtraukimą jų poveikio į bendrus taršos matavimus E, kitos e, klimato kaitai takončios medžiagos, e, kaip metanas ir taip toliau, taip pat daro didžiulį įtaką klimato kaitai ir siekdami mažinti šių medžiagų patekimą į aplinką mes laimėsime daugiau laiko kovodami su klimato kaita. Tačiau mūsų kovos su klimato kaita metodika, mano manimu, neturėtų, e, neturėtume apie ją kalbėdami minėti visas įmanomas iniciatyvas e, mes turime mažinti taršą atskirose sektoriuose, pavyzdžiui, transporto sektoriuje, aviacijoje, čia buvo paminėta, e, paminėta kad ne, netkreipiamas pakankamas dėmesys į jos taršą. Mes turime mažinti taršą sistemingai. O bendrai vertinant žmonės patys pasirinks, kaip jiems maitintis ir kokią mytybos formą pasirinkti patys nuspręs, tačiau manau, kad e, turime siekti bendrus sutarimų, bendrų tikslų, sumažindami emisijas iki to lygio, iki kurio turime sumažinti ir iki 50 metų pasiekdami nulinės emisijas galbūt greičiau ir e, su teikdami žmonėms galimybę patiems pasirinkti būdą, kaip tų tikslų pasiekti, nenumatant jokių apribojimų arba nesivaudami kažkokiu radikaliu abstinencijos principu. Manau, kad pagrindinė inovacijų esmė yra e, išgauti daugiau, sunaudojant mažiau, turint omenyje, kad dabar pramonės gamybos apimtis apskaitai mažėja dėl to, kad e, didėja informacijos gamybos apimtis. Todėl sunaudojama mažiau žaliavų ir tokiu būdu mes galime uh, mažinti savo tartos apimtis, dėkdami naujoves, naujas technologijas, siekdami mokslinio persilaužimo grįžtų, proveržio grįžtų prie Kalifornijos pavyzdžio, mažiname savo šiltnamio efekto dujų išmetimą greičiausiai visoje šalyje ir mūsų ekonomika auga e, greičiau nei šalies vidurkis per e, pastarąjį šimtmetį Kalifornijoje buvo sukurta 2,5 milijonų jų darbo vietų. Tai e, yra e, didžiulis e, šalies ekonomikos variklis ir mes galime padaryti poveikį visam pasauliu, žinoma, ne per vieną dieną ir ne be tarptautinio sutarimo ir mes turime vadovautis demokratinėmis procedūromis, siekdami užsibrėžtų tikslų ir jeigu mums pavyks, pasieksime tų tikslų bendrai. Žinoma, reikia atsisakyti bet kokių e, subsidijų taršioms e, įmonėms, kalbant apie prekybą. Taip egzistuoja tam e, e, e tikri skirtumai e, prekybos srityje, darbo užmokesčio srityje JAF ir Ir e, Meksikoje, pavyzdžiui, kelis kartus skiriasi valandos darbo užmokestis, e, tačiau mes neturėtume statyti sienų, kliučių, o sukurti tokį pasaulį, kuris, kuriame būtų gera gyventi visiems. Gal būtų pasakyti, e, kad kai kuriems žmonėms, kurie ypač skurdžiai gyvena, gal visiškai nerūpėti klimato kaita, tačiau tie, kurie valdo daugiau turto, turi suvokti, kad jeigu jie nemokės už klimato, kovą su klimato kaita, tai nuo to kenties milijardai e, skurdžiau gyvenčių žmonių, badaujančių žmonių, kurių skaičius jau dabar viršė šimtus milijonų. Mes nenorime padaryti šios klaidos, nes e, šios klaidos e, padariniai gali būti pražutingi visai mūsų civilizacijai, jeigu nežengsime tinkamų kelių, tai mūsų visuomenės uh, E, taps vis sunkiau suvaldomos ir taip pat sumažės žemės ūkio gamybos apimtis, padidės tropinių, išplis tropinės lygos po visą pasaulį, jūros lygis pakils, tai jau dabar vyksta, nes pastarai 20 metų buvo patys šilčiausi per pasaulio istoriją puikiai žinome, kad CO2 šiltnamio efekto e, dujos, smulkiosios dalelės, e, dabar jų mastas yra toks didelis, kaip niekuomet nebuvo per e, milijonus metų. Jūs kai kurie bandote teikti, kad netikite mokslininkų teiginiais ir norite visų greičių judėti į priekį, dindami gamybos apimtis. Taip elgtis yra labai e, rizikinga, nes nu pasakyti, kad nanotehnologijų, genetinės inžinierijos, e, brandalinių technologijų, brandalinių ginklų e, gale yra <clears throat> labai grėsminga, nes šiuo metu pasaulyje daugiau nei milijardas e, automobilių, prieš 30 metų buvo tik tai 300 milijonų ir e, tam reikia labai daug energijos ir ta energija gali tapti mirtina ir visą greunanti. Kita vertus, e, ta kreivė, kurioje būtų galima koordinačio šie pavaizduoti mūsų uh, E, tam tikras darybės, susilaikymas savęs ribojimą yra labai tiesi, ji nejuda į viršų, taigi e, į tai privalome labai rimtai atsižvelgti ir todėl turime siekti sutarimo imtis įgyveninti praktinius žingsnius ir priemonės ir padaryti tą per labai trumpą laiką. COP23 konferencija yra labai svarbus kitas žingsnis. 92 metais lankiausi Rijo, kuomet pirmą kartą buvo kalbama apie kovos su klimato kaita sistemą, visi buvo labai entuziastingai ir optimiškai nusiteikę. Praeis tiek metų dabar vis dar ginčiamės dėl to, kaip šių tikslų pasiekti, nes mokslininkų pateikiami duomenys, jų apimtis tik didėja. Taigi, žmonija dabar stovi kryškelė ir turi apsispręsti, kaip toliau judėti į priekį. Klimato kaita nėra vienintelė mūsų problema, nes e, dabar pakaktų dviejų e, minučių paleisti e, iš kokio nors pasaulio taško brandolinę bombą. Mes sugebėjome sukurti tiek daug gerovės kad kai kurie gali manyti, kad viskas pasaulyje yra gerai, nes viskas yra gerai šioje patalpoje, tačiau taip nėra. Mes judame savęs sunaikinimo keliu ir e, praktiškai nėra e, galimybės e, apsigręžti ir Paryžiaus sustarimas buvo viena tokių galimybių, COP23 ir kitos konferencijos leis mums tokį žingsnį žengti. Manau, kad turime rimtai atsižvelgti į mokslininkų rekomendacijas, turime rimtai apmastyti, e, kokius išmintingus kitus žingsnius žengsime. Jeigu jo žengsime, tai sukursime geresnį pasaulį, nei turime dabar veikianti, funkcionuojantį geriau ir jeigu vadovausimės tų rekomendacijomis, kurie teigia, kad problemos nėra, tai tikrai geresnio pasaulio nesukursime. Aš manau, kad problemos yra didelio masto, reikia ieškoti atsakų į jas, reikia ieškoti technologinio proveržio, reikia pigesnių, veiksmingesnių baterijų, reikia gaminti vandenilių varomus pigesnius automobilius. Ir yra dar daug kitų dalykų, tokie turi būti mūsų tikslai, mūsų laukia labai daug darbų, reikia atkreipti dėmesį į daugelį dalykų, mes daug pinigų išleidžiame pramogoms, e, e, konkuravimui tarpusavyje, e, tuo tarpu žmonija dabar stovi ant prarajos ribos e, stovi kryškelė, todėl turime prisimti atsakomybę už jos ateitį. Aš žinau, kad galime suderinti ekonomikos pažangą ir ekologiją, tačiau negalime to padaryti be mokslininkų išvalgų, išminties, be bendradarbiavimo. Ir uh, Jūs tikrai ES daug pastangų dedate šioje srityje daugiau nei mes JAV, galbūt nedaugiau nei Kalifornija deda pastangų šioje srityje, tačiau visi kartu galime dar daugiau tų pastangų padėti, jeigu e, atvirai pripažinsime tikrovę, jeigu rimtai įvertinsime tikrasias problemas ir nekreipsime dėmesį tiems niekalams apie kuriuos dažnai diskutuojame. Mes e, negalime prisitaikyti turime imtis drąsių, kūrybingų, e, vaizduotę grindžiamų, viziją grindžiamų veiksmų. Ir ES tikrai imdamasi tų veiksmų gali e, daryti įtaką kitoms šalims, taip pat ir jungtiems valstijams, žinoma, jūsų pastangos ne visiems priimtinos, tačiau jos tikrai geros ir reikia jas tęsti ir e, tikrai e, e, nesvarbu, kokiu veiksmu imsimės, ar mytybą pakeistume, ar mašinų gamybos technologijas, mes svarbu, kad pasiektume bendrų tikslų ir turime taip pat E, pasitelkti atitinkamus metodus tam, kad galėtume laimėti rinkimus, o tam mums reikia įtikinti savo rinkėjus, tačiau prieš juos įtikinant turime patys save įtikinti, kad reikia siekti dar e, platesnių, e, platesnio užmojo tikslų ir tą aš norėjau pasakyti, tikrai galime pasiekti, nuveikti daugiau ir uh, Svarbu pasauliui parodyti, kad reikia pasirinkti tinkamą kelią ir iš jo neišklysti. Ponas Peterlis dar norėtų pateikti klausimą. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone gubernatoriau, aš tik tai norėčiau pasveikinti Jūs ir Jungtinių valstijų klimato e, alijansą. Aš manau, kad e, tai, ką jūs darote, iš tikrųjų labai smarkiai prisideda prie transatlantinio bendradarbiavimo šioje srityje. Dėkoju. Aš suklydau, suteikdama žodį.